aspektus, kuriuos mes čia akcentuojame tam, kad sergantis tomis lygomis ir jų šeimos nariai galėtų būti gydomi e, lygiai vienodai, kad galėtų gyventi oriai. Ačiū pranešėms, ačiū komisarui daly. Balsuojama bus rytoj. Dabar yra klausimų komisijai valanda. Mes vėluojame 28 minutėmis, pasistengsime, kiek galima klausimų aptarti. Ir dabar. E, pirmasis klausimas yra 14 klausimas dėl Europos e, lėšų panaudojimo. Klausimą pateikė Raras Lučian Nikulesku. Ar komisaras jau pasirengęs atsakyti? You, e, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai komisija sveikina Financial Times informaciją, kadangi atvirai kalbama apie sanglaudos politikos efektyvumą. Aišku, komisija žino, jog programos pradžioje lėčiau buvo panaudojamos lėšos, tačiau naujausi duomenys rodo, kad komisijos yra išmokėta daugiau sanglaudos lėšos pinigų 2011 ketvirtį nei bet kada iki to laiko. Didžioji dalis mokėjimų buvo tarpinio laiko tarpio mokėjimai, tai yra kompensacijos tų išlaidų, kurios jau buvo padarytos ir patikrintos valstybės narėse. Taigi, aišku, kad kaip vertinant pagal ankstesnius programinius laikus, laikotarpiu sanglaudos politikos išlaidų mokėjimas spartėja. Panaudojimas ES e e, lėšų valstybėse narėse dabar sudaro 21 procentą sanglaudos fondo srityje, 22 regioninės plėtros e, fondo srityje ir 23 procentai socialinio fondo srityje kalbant apie paramą stambiosiams ar tarptautiniams kompanijoms, komisija pabrėžia, jog pagrindinis anglos politikos tikslas, politika yra e, darbo vietų kūrimas valstybėse narėse, regionuose. E, bet kokia parama produktyviams investicijoms turi būti vertinama šiame kontekste. Tai yra e, darbo vietų kūrimas, augimo skatinimas gali būti užtikrintas įvairiais būdais, nu, nuo smulkių įmonių kūrimo iki stambių įmonių veiklos. Ir komisija remia produktyves investicijas, kurios labiausiai yra nukreiptos į smulkų vidutinį verslą, kaip kad yra nuraš, surašyta EDF, RDF e e, e, fondų nuostatose. Komisija pabrėžia paramą smulkiam vidutiniam verslui, taip pat ir kai buvo deramasi dėl dabartinio programavimo laikotarpio. Tai yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų investicijos į tą potencialą, kurį gali pasiūlyti smulkus vidutinis verslas. Bet aišku, kad reikalinga ir laikytis atitinkamų sąlygų, pažiūrėjau, dėl bendro finansavimo ir be to, aišku, veikla turi atitikti atitinkamų programų ir fondų tikslus. Bendrai sanglodos politikos rytyje skirta apie 75 milijardai eurų nuo 2007 iki 2013 metų laiko tarp smulkiam verslui. Čia didelė dalis keliauja inovacijams smulkiame ir vidutiniame vidutinėme versle. Komisija nori pabrėžti, kad tarptautinės kompanijos negavo ADF paramos. Čia buvo skirtas, uh, skirta parama mokymui ir čia DF parama yra skirta būtent kvalifikacijai, perkvalifikavimui, mokymui, kad žmonės geriau susirastų darbą. Uh, tam, kad žmogus, kuris dirbo vienoje įmonėje, po to galėtų įsidarbinti kitoje įmonėje. Čia labai svarbu yra būtent įgūdžių lavinimas e, ir darbuotojų įtraukimas į darbo rinką, priemonių esmė, o ne kompanijos pavadinimas. Komisija galvoja, kad vertinant iš politikos požio taško, įmonės neturėtų gauti uh, paramą toms investicijoms, kurios sumažintų darbo vietos skaičių uh, įmonės padalinėse, kurie yra ES ES ribose. Tuo atveju, jeigu įmonė gavo sanglaudos politikos finansavimą, Ir jeigu jį užsidaro per penkerius metus arba trejus metus e, smulkaus vidutinio verslo atveju, tai tos lėšos turi būti gražintos. Ir paskutinis elementas, čia svarbiausias elementas, aišku, kad galima tobulinti darbą, tačiau nereikėtų sumenkinti to pozityvaus efekto, kurį turėjo sanglodos politika. Noriu patikinti Jūs, kad komisija tikrai nenusisuka nuo problemų. Mes ir praeitie siūlėme daug pakeitimų, kurie buvo gyvendinti ir mes ir toliau stengsime tobulinti sanglaudos politiką. Sanglaudos politika teikia te, akivaizdžią naudą neturiningiausiams regionams ir e, aišku, kad ta nauda yra visai Europai. Um, gonna... Ačiū, suteiksiu e, galimybę visiems. Pirmiausia, Nikolasku, ponas Rūgi, ponia Blinkevičiūtė, ponas Balčytis. E, Pone Balčytė, vėliau mes grįšime prie jūsų klausimų. Dabar ponas Nikolasku îi mulțumesc și domnului comisar pentru. ačiū pirmininke norėčiau padėkoti komisarui už kokybiškai pateiktą informaciją atsakant mano klausimą e, tačiau taip pat norėčiau pasakyti kad e, per tokią diskusiją kalbant apie tokius dalykus mes turėtume pabrėžti ateities e, priemones norėdami išvengti panašių situacijų ir mes turėtume patys savęs paklausti Kai tokie rezultatai yra paviešinami, ar jie nemažina e, piliečių pasitikėjimo ES? Ačiū. Ponas Rubik, ačiū pirmininkė, dėkoju. Komisarė, e, pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už uh, tą pateiktą informaciją, tai yra geras pagrindas gerai diskusijai. Uh, ir e, dėkoju, kad e, pripažinote savo pareigą smulkiam ir dviem verslui, nes e, du tre, trečdaliai Europos priklauso nuo tų mokesčių, kuriuos sumoka SMB. Ir ar jūs manote, kad ateityje mokslinio tyrimų infrastruktūra ir struktūro ir uh, E, struktūros sąlygos e, galėtų būti pagerintos, e, tiek, kiek jos susijusios tą programą. Pane Blindvičte. Mano klausimas būtų toks. Iš tikrųjų, struktūrinių fondų lėšos ir ypač socialinio fondo lėšos, kurios yra skirtos darbuotojų kvalifikacijai kelti, darbo vietų išsaugojimui, ta prasme, kad jas užimtų kvalifikuoti žmonės, yra labai svarbu. Tačiau, ar Jūs manot, kad turi lygias sąlygas tarptautinės turtingos korporacijos, kadangi reikia prisidėti savo dalim, norint gauti lėšas iš struktūrinių struktūrinių fondų ar socialinio fondo ir vidutinės ir mažos įmonės kurios lygiai taip pat nori apmokyti savo žmones nori turėti kvalifikuotus darbuotojus. tai ar čia jūs nematote kokių nors pasiūlymų tam tikrų kad didžiosios korporacijos ir smulkios ir vidutinės įmonės turi nelygiavertes sąlygas? komisare danke für die äh, äh, fragen. Zum einen Forschungs Ačiū už užduotus klausimus. Visų pirma, mokslo tyrimų infrastruktūra. Vidutinės ir mažos įmonės jau šiandieną iš e, struktūrinių fondų gauna labai nemenkas sumas. Jie gauna milijardus, dešimtis milijardų ir būtent tie milijardai skiriami inovacijų skatinimui. Tarp 2000 šeštų ir dešimtų metų, jeigu gerai prisimenu, apie 30 tūkstančių įmonių e, buvo, dirbo e, mokslo tyrimų srityje. Ir mes tiesiog dabar galvojame, ar šita struktūra mokslo tyrimų uh, srities struktūra neturėtų dar labiau būti prablėsta ir ar neturi būti nagrinėjamas vien tik tais. E, ar, ar turi būti nagrinėjamas vien tik tais ekonominis aspektas ir dar ir kažkokie tai kiti aspektai turi būti nagrinėjami. Dabar yra numatyta kurti naujas e, mokslo tyrimo institucijas ir mes dabar turėtumėm joms dar uh, daugiau lėšų paskirti, nes e, iš praktikos pastebėjome, kad labai daug e, duodavo naudos kažkokie tai projektai, ne tik tais projekto metu, nes būdavo ne, sukūriama regione ne vien tik tais darbo vietos, e, buvo e, subrangovai e, įsiliedavo į tą darbą ir panašiai. Taigi tai galėtų būti savotiškas tramplinas, kuriant darbo vietas tokiame regione kaip Vengrija. Ir tai taip pat galėtų tapti teigiamų signalų kitam laikotarpiu sakykime, universitetai, universitetams taip pat galėtų e, atnešti įvairių pasiekmių e, tas mokslo tyrimasis darbas, kadangi mokslo tyrimasis darbas būtent universitetuose yra atliekamas, o universitetuose reikia atlikti tą darbą dėl to, kad jisai tarnautų darbo vietų ir ekonomikos skatinimui, kūrimui ir ekonomikos skatinimui. Ponios Blinkevičiūtės klausimas dabar tie žmonės, e, bedarbiai ar tai dirbantieji, gauna pagalbą, gaudami išsilavinimą ir jie turi galimybę lengviau patekti į darbo rinką. Ir tai gali vykti arba toje įmonėje, kurioje, kurioje jie dirba, arba jeigu tie žmonės yra bedarbiai, tai tuomet jiems galima suteikti e, kursus, gerinti kvalifikaciją, keisti tą kvalifikaciją, parengti juos kitokiam darbui. Dabar norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Savaime suprantama, jūs apie tai ir turėjote galvoje. E, McDonaldo darbuotojams skiriami papildomi mokymai. Tai čia reikia daryti atitinkamus, atitinka, reikia atitinkamai viską atskirti. E, tai yra e, tam tikras papildomų kompetencijų suteikimas McDonald'o darbuotojams, kad jie galėtų būti konkurencingesni darbo rinkoje. Tai vadinamas McJobs. Tai vadinami McJobs, e, kada žmogus tuos darbus atliekamus, atliekantis neturi būti ypatingų kažkokių tai kompetencijų savininkas. Tiesiog e, dabar mes viduje kvalifikuojame tuos žmonės, ruošiame tuos žmonės tokiuose įmonėse kaip McDonald's. E, McDonald's finansuoja tą, tą ruošimą ir tokiu būdu tie žmonės jau nebėra tokie nekompetentingi, kaip jie buvo. Jie įgauna tam tikrą kompetenciją ir e, tampa konkurencingesni darbo rinkose. Taip kad reikėtų atskirti tas vietas, kuriuose, darbo, kuriuose dirba žmonės. Kvalifikacija yra, tai yra, tikslas yra asmeninė asmens kvalifikacija, kad žmogus galėtų kaip galima geriau įsilieti į darbo rinką, kad jisai galėtų prisitaikyti prie kitokio darbo ir tokiu būdu išvengti nedarbo. Mrs. Gunks. Uh, Dabar periname prie 16 uh, klausimo. Ponios, ponios, ponios Gions klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Man uh, labai malonu pasakyti, kad na, abi dalys numatyto šiame instrumente ir e, Europos užimtumo socialinės virties mikrofinansų skirimo priemonės instrumente yra e, efektyvios. Ir dabar komisija e, Europos investicinėme e, fonde e, nusprendė e, pradėti mikrofinansų skirimo priemonės taikymą. Ir dėl to e, netrukus nuo šio mėnesio bus pradėtos teikti pirmosios mikrofinansų paskolos. Komisija labai sėkmingai užtikrino papildomus e, papildomą finansavimą nedėliems verslininkams Europoje. Ir e, mes gavome e, papildomą indėlį 100 milijonų eurų ir taip pat taip bus daugiau prisidedančių prie šitos priemonės. Ir šitie pinigai bus e, naudingi bedarbiams, tiems, kurie patiria socialinę atskirtį ir kuriems sunku e, gauti paprastą kreditą. Ir aš tikiuosi, kad tai pa, paskatins geografinę pusiausvyrą. Ir tai vienas yra iš pagrindinių iš Europ, e, Europos investicijos, investicijų fondo tikslų. Nuo 2011 metų pradžios bus pradėti teikti mikrokreditai ir e, institucija Belgijoje e, susitelkė ties e, tuo tikslu. Europos e, investicinis fondas pranešė, kad yra rengiamasi padengti visą geografinę teritoriją, išlaikyti pusiausvirą ir ketinama įtraukti ir tarpininkus ir investuoti e, apie 60 procentų į vidurio ir rytų Europą. Ir mikrofinansai, žinoma, bus efektyviausi tada, e, jei prie skiriamų lėšų prisidės ir verslo paramos paslaugos. E, socialinis fondas, valdžios institucijos ir tarpininkai turi pradėti raginti e, savarankišką užimtumą ir smulkius verslininkus. Ir e, valstybėms narėms buvo skirta apie 2,7 milijardai eurų skatinant verslumą. Taip pat reikia skatinti smulkius verslininkus dalyvauti diskusijose Ir uh, kiekviena valstybė narė turi priimti sprendimą, ar, uh, subsi, uh, ar pasinaudos uh, galimybę pat subsidijas iš ESF. Ir Lietuva uh, pas, uh, pareiškia, kad pasinaudos šitą galimybę. Ir tai yra vienintelė tokia valstybė narė. Ir dabar taip pat uh, daugelis valstybių narių nori informacijos apie mikrokreditų prieinamumą. Uh, E, Europos socialinis fondas e, įvairios nevyriausybinės organizacijos e, siekia teikti informaciją apie maklerius ir mikrofinansavimo priemonę ir ypatingą dėmesį kreipsime į jaunimą kad jie galėtų pradėti savo verslą ir gauti mikrokreditus. Ačiū. Pone Balčyti, po to grįžime prie jūsų klausimo. Po to. Po to grįžime prie jūsų klausimo. Po to. Sorry. I would like to ask uh, on this question. Ah, I see. Hmm. Yeah. All right. Well, we've got. I'm sorry. We've got three uh, uh, supplementary. Na, mes turime jau tris norinčius pasakyti ponas Gungs, Zankla ir Dekau. Mes prie jūsų klausimą grįžime vėliau. Pone Gungs. Elnök úr, örömmel hallottam biztos úr beszámolni. Ačiū. Džiaugiausi klausydamasi e, komisaro atsakymą. Prieš kelias savaitės gavome Europos investicinio fondo ataskaitas iš komisijos. Ten buvo skaičiai apie 200 milijonų eurų ar panašiai. Taigi aš ir uždaviau klausimą, kadangi m, mm, pir, iš pradžių buvo numatyta skirti apie 500 milijonų eurų po to buvo galvojama ir apie papildomas lėšas, nes e, iš tikrųjų ta programa yra labai svarbi, nes jis sušvelna krizės padarinius ir todėl mes taip greitai ją patvirtinom. Kitas dalykas dėl ESF klausimas buvo dėl subsidijų palūkanų mokėjimui, taip pat klausimas buvo dėl mokymo lavinimo programų. O kažkaip tai komisija lik ir pamiršo, kad tai buvo pirminiai tokie elementai numatyti toj programai. Ir iš tikrųjų, kaip bus galima pasiekti labiausiai pažeidžiamas gyventojų grupės. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų atsakymą. Aš visiškai pritariu, ta priemonė, apie kurią mes šiandien kalbame, yra labai svarbi. Mes taip pat turime atsakyti ir į tokį klausimą. Ar valstybės tikrai panaudotų mikrofinansavimo priemonę. Iš jūsų atsakymo mane suneramino ta mintis, kad reikia užtikrinti, jog būtų tolygus geografinis paskirstimas. Tai aš noriu paklausti, tai kokios valstybės dabar naudoja šį um, fondą? Komisar. Ačiū, uh, pirmininkė, komisarė. Tiesa, kad jauni žmonės labiausiai kenčia nuo ekonominės ir finansinės krizės. Tačiau reikia nepamiršti ir tų, kas yra vyresni nei 40 metų ir kurie neturi darbo. Jūs paminėjote, kad 60 procentų šios priemonės bus skirta vidurio rytų Europai. Ar jūs jau išskyrėte kažką? kokias tai kliūtis, kurios rūkdytų naudoti šią priemonę tose Europos vietose. Komisarė. Ja, dank für, uh... Ačiū už jūsų susidomėjimą, už jūsų išsakytas pozicijas dėl mikrofinansavimo priemonės. Šis klausimas. Um, yra nagrinėjamas įvairiose generaliniuose direktoratuose. Manas Arnočiai ypač uh, vadovauja tiems darbams, tačiau ir mane šis klausimas labai domina, uh, kadangi jis liečia regioninę politiką. Kalbant apie tikslus, yra kelios valstybės narės, kurios nustatė viršutinės ribas tarp 8 ir 9,5 procentų. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad ir kuomet buvo ta priemonė rengiama, tai buvo labai opus klausimas, tai yra ta bendra paskolų kaina kuri yra pakankamai didelė, todėl reikėjo surasti aukso vidurį. Aš manau, kad pakankamai gerai e, padaryta viskas šiuo klausimu. Dėl antro klausimo galėčiau pasakyti e, parlamentui, kad yra ketinama. Čia pagal mikrofinansavimo priemonę apmokyti tarpininkus Jau dabar yra 15 institucijų, 15 skirtingų valstybių narių paruošta dirbti šiais klausimais, taigi dirbama decentralizuotų būdų vidurio ir rytų Europoje. Dėl vakarų Europos aš ne, ne visas valstybės gal atsimenu, tačiau uh, Mm, dauguma iš naujųjų, neseniai stojusių valstybių narių yra tame sąraše. Kitais metais e, sąrašas turėtų pasipildyti dar maždaug 20 tarpininkų, kurie bus apmokyti per atitinkamą programą. Ir dėl paskutinio klausimo. Bijau, kad Negalėsiu taip dabar iš karto atsakyti į jį, aš turėsiu parengti jums rašytinį atsakymą, kur um, viską detaliai išanalizuosime, apžvelgsime. Tačiau aš įsivaizduočiau, kad um, kaip ir dažnai pasitaiko, čia tikriausiai būtų komunikavimo problema. Labai dažnai atsiranda tam tikrų kliūčių, kuomet potencialus paskolų gavėjai yra tie, kurie negauna paskolų įprastinių būdų iš bankų ir dažnai yra, aišku, tam, tikra, tam tikras būkštavimas, tam tikra baimės dalis, kurią reikia įveikti. Tačiau, kuomet tai yra padaroma, paprastai jau būna geri rezultatai. Pirmininkas, ačiū. Dabar periname prie 15 klausimo, kurį patikė ponas Balčytis. Komisaras Tajani atsakys į šį klausimą, kai bus pasirengęs. Benvenuto. Signor Presidente, Honorevoli. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Europos turizmo pramonė, kaip ir daugelis kitų sektorių, turi, turi atremti vis stipresnius iššūkius, su kuriais mus verčia susidurti e, globalizacija. Komisija jau ne vieną kartą minėjo, apie, minėjo tai, ypatingai kalbėdama apie, e, kalbėdama apie e, komunikatą dėl turizmo, kurį ir priemė. 2020 metų strategija, Lisabono strategija, kaip tik tais ir siūlo tą sektorių e, stiprinti, kad Europos turizmas taptų tikrą pramonę, kuri būtų konkurencinga, moderni, stabili ir atsakinga aplinkios palankos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms sukūrimas turizmo sektoriuje yra vienas iš pagrindinių šio e, konsolidavimo e, aspektų. Ir čia mes siūlome tris konkrečius veiksmus. Pirmiausia, skatinti turizmo sektoriaus konkurencingumą ES, skatinti ilgalaikį turizmą, kokybišką, atsakingą turizmą, Trečia, e, konsoliduoti Europos įvaizdį ir matomumą, e, kad žmonės vyktų turistauti ilgam laikotarpiu. Ir e, Maksimas sakė, ES potencialą vystyti, kad tas turizmas vystytųsi sektorius turėtų apsirūpinti reikiamais instrumentais, E, kad galėtų atremti jam tenkančius iššūkius. Tokiu būdu galima bus dar tapti konkurencingesniems. Mes atsižvelgsime, mes imsimės konkrečių inovacinių priemonių turizmo srityje, mes skatinsime turizmo paslaugų kokybę, o taip pat e, e kelsime kom, e, pa, personalo kompetencija, nes turizmas jau nebegali būti laikomas vien tik tai šeimininiu bizniuku, jis tiesų tai yra daug platesnė veikla, reikalingas taigi mums e, konkurencingesnis ir modernesnis turizmas. Keletas pavyzdžių, kaip galima skatinti e, profesinę kompetenciją e, tam tikra platforma turizmui e, turėtų būti suteikiama, kad naujos Mm, technologijos būtų dėgiamos, kad gerėtų konkurencingumas. E, visa tai rasite komisijos e, komunikato tekste, kuris buvo patvirtintas tarybos. Mes parlamente apie tai e, šnekėjome ir beje netgi pranešėjas yra. Reikėtų gerinti įvairias ES programas, Leonardo, E, Erasmus jaunimui skirta ir kitas programas. Turistinė pasiūla turėtų būti, kaip galima įvairesnė, turėtų būti sukurta tam tikra virtuali observatorija, kuri galėtų dar labiau e, padaryti palankę e, aplinką visiems, kurie dirba turizmo srityje. Taip pat galima imtis mažoms ir vidutinėms įmonėms tam tikrų horizontalių veiksmų ir pagerinti savo finansavimą. Mm, visai mažos įmonės turėtų e, įsijungti į e, turizmo e, sektorių, kad būtų gaunama, gaunami įvairūs kreditai ir panašiai Be kita ko, mažos ir vidutinės įmonės dirbančios turizmo srityje gali pasinaudoti įvairiomis priemonėmis. ES parlamentas beje gaus tam tikrą tekstą, kuriame bus apibrėžiamos įvairios iniciatyvos ir tame tekste bus nusakomos uh, E, tas tekstas turėtų jūs pasiekti po keletos savaičių. Taigi, kaip matome, turizmo srityje galima labai daug atlikti, juo su mažom ir vidutinėm įmonėm ypatingai jas pasitelkti reikėtų, jeigu norime, kad tas sektorius vystytųsi. Turizmas yra ateities sektorius, aš esu įsitikinęs, kad peržiūrėta ES politika iš tiesų duos labai nemenkos pridedamosios vertės ir dabar jau atlikti ES regionų ir valstybių narių darbai dar galės duoti geresnių rezultatų. Taigi, ponios ir ponai parlamentarai, e, norėčiau patikinti Jūs, kad komisija labai e, daug dirba, aš asmeniškai daug dirbu, kad visi e, sektoriai, kuriuose veikia mažos ir vidutinės įmonės, E, galėtų dirbti kaip galima efektyviau ir kad e, turizmas taptų iš tiesų puikia ES viena iš politikų. Ponas Balčytis. Presidente, ringrazio il collega Balcitis per questa interrogazione che può entro Sorry, avrà modo. Then you <laughs> Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų noriu padėkoti už tokį išsamų atsakymą. Ir turbūt mes visi šiandieną čia salėje susirinkę tikimės, kad jūsų išsakytos prognozijas dėl turizmo plėtros ateityje taps iš tikrųjų įgyvendintos ir, ir šitas rytis bus ne tik tais e, vystoma, bet ir bus palankiai investuoti kaip jūs žinote iki šiol vis dėlto turizmas yra išvystytas nevienodai europos sąjungoje ir tai yra objektyvios ir subjektyvios priežastys ir e, norėčiau e, paklausti baltijos jūros strategijoje e, baltijos regiono patrauklumas ir prieinamumas yra įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių tikslų kas konkrečiai per metus yra pasiekta šitoje srityje? Seconds, Grazie, mi scuso per il disguido. Voglio... Dabar aš pasisakysiu. Atsiprašau, pirmininkė, kad e, pasisakinėjau ne laiku. Ačiū ponui Balčyčiui, iš tiesų tema labai svarbi. Artimiausiais mėnesiais parlamentas šį klausimą nagrinės ir beje, aš netgi atsakingas esu už vieną pranešimą. E, turėčiau pagerti poną Tajanį, kuris davė naują impulsą turizmo e, politikai dėka Lisabonos e, sutarties, dėka komunikato. Taigi dabar labai yra akcentuojama mažų ir vidutinių įmonių svarba. Jos turi suvaidinti lemiamą vaidmenį konkurencingumo srityje, ypatingai kalbant apie inovacijas. Pirmiausia, reikėtų padaryti taip, kad e, visi galėtų, kaip galima, lengviau pasinaudoti ES fondais. 2014. E, 30 e, seconds for supplementaries. Mrs. Tikau, she's experienced, she knows. 30 seconds narise. Yra tik tai 30 sekundžių skiriama papildomam klausimui. Pone Tikau, tikrai patyrusi ne vičias laikas. Ačiū pirmininkė. Europos regioninė programa e, skirta konkurencingumui, inovacijoms. Junktinė karalystė ir Graikija panaudojo tą programą. Ir aš noriu paklausti, ar jūs numatote sukurti europinį pagrindą smulkiam ir vidutiniam verslui, sudaryti palankesnės sąlygas, prieiti prie finansavimo taip pat ir šioje srityje. Grazie, onore... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū ponui Balčyčiui, kad suteikia galimybę pasisakyti tokią man svarbę temą. Beje, aš kaip komisaras ir atsakau šią sritį. Aš esu pirmasis e, komisaras atsakingas už turizmą ir žinau, kad šalia e, pramoninės politikos turizmas yra labai svarbus. Jeigu norime atsakyti labai išsamei šalia tų visų politinių iniciatyvų, kurias jau paminėjau, e, vienas iš pagrindinių klausimų būtų būtent tas, kurį paminėjo ponas Graca. Anksčiau ne, e, kompet, nebuvo kompetentinga Europos Sąjunga už turizmą, e, pagal Lisabono sutartį dabar jau atsakinga tapo ir kol kas dar nėra numatyt, numatyta konkrečių lėšų, kurios būtų skirtos ehm, fondų, fondams finansuoti. Bet supratau, ką sakė ponas Fidans, toje, tame pranešime bus labai remiama tai, kad kitose, e, kad, kad turizmas būtų ehm, kaip galima geriau finansuojamas. Aštunt penktojoje e, pagrindų programoje. Labai svarbu tą numatyti, sunku kol kas duoti konkrečių atsakymų, kol neturime konkrečių instrumentų. Aš tai nereiškia, aišku, kad mes liksime nieko neveikdami. Žinote, kad iniciatyvų buvo labai nemažai, jau pirmininkaujant Belgijai, Belgijai, Vengrija irgi sako, kad imsis įvairių iniciatyvų, sakykime, Budapešte e, pirmą susitikimą turėtų surenkti turizmo tema ir turėtų tų renginių būti vis daugiau ir daugiau. Taigi aš esu labai laimingas, kad ponas Balčytis iškėlė tokią svarbę problemą, turizmo problemą. Būtent šiuo aspektu tą problemą iškėlė, nes ši tema domina ne vien tik tais viduržėmio jūro regiono valstybės. Tai yra tokia sritis, kuris svarbi visoms šalims narėms, taip pat ir centrinėms, ir rytų valstybėms. Jos taip pat turi labai nema, nemažą paveldą. Dabar dėl Baltijos valstybių. Manau, kad viena iš pagrindinių temų, kurios keliamos tekste, kuris buvo patvirtintas 30 birželio, yra e, sąsaja su naujaja klase, kuri iškyla Rusijoje. Rusijoje dabar yra milijonai piliečių, kurie ketina dalyvauti turizmo biznyje ir kurie nori išeiti už savo šalies ribų. Aišku, žinome, kad rusai ir kinai beje susiduria su vizų problemomis. Žinau, kad ES ir ministrai bando tą problemą spręsti. Aš žinau, kad jie bando turizmo E, potencialą Rusijoje ir Kinijoje išnaudoti. Žinau, kad jie bando procedūras pagreitinti, kad savo šalyse galėtumėm priimti žmonės, ypatingai Baltijos valstybėse, kurios yra arti Rusijos. Mes norime galėti priimti tas naujas klases, kurios gali tiek daug duoti ekonomikai. Čia ypatingai turėčiau galvoje Baltijos valstybės kur jos gali duoti labai didžiulį indėlį turizmui. Ir labai džiaugiuosi, kad ministrai prieš keletą savaičių buvo susitikę, beje, aš buvau tada susitikę su naujoju ministru e, iš Junktinės karalystės ir pastebėjau, kad Junktinė karalystė taip pat remia šią ES politiką turizmo srityje. Lygiai tas pas pasakytina ir apie Prancūziją. E, svarbiausia e, atidaryti kuo daugiau durų, kad Europa duotų kaip galima didesnės pridedamosios vertės. Žinau, kad ponas Vasilijo, ponė Vasilijo tiki, e, tikisi su E, sporto įvairius įvykius vystyti. Žodžiu, reikia padaryti taip, kad kiekviena šalis atidarytų kaip galima daugiau naujų durų, kad jeigu atvyksta žmonės į vieną šalį, ta šalim neapsiribotų, kad važiuotų ir į kitas. Taigi Europa ir siūlo vystyti tą sritį ir mes tikrai veiksime ryštingai. Labai dėkoju Jums iš anksto už viską, ką darysite turizmo srityje, už visas diskusijas, kurias e, pravesite artimiausiais mėnesiais. Ačiū dabar periname prie klausimų komisariai Vasiliu. Ir pirmasis klausimas užduotas ponios Blinkevičiūtės. Kai komisarė bus pasirengusi, atsakykite. 17 e, klausimas komisarė, galite atsakyti. Ačiū pirmininkė. Aš e, turėčiau pasakyti, kad da, mū, švietimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių įtakojančių užimtumą. Ir e, kai asmuo turi aukštą įsilavinimą, tai e, tokiu atveju 40 procentų sumažėja e, nedarbo rizika palyginus su tais, kurie jo neturi. Deja, tarp jaunimo yra labai didelis nedarbas ir labai daug absolventų stengiasi pereiti, e, pasiekti darbo rinką ir gauti tokį darbą, kuris atitiktų jų išsilavinimą. Užimtumo gerinimo pastangos e, prasideda gerokai anksčiau nei e, aukštasis mokslas. E, komisija stengiasi nustatyti pagrindinės kompetencijas ir įgūdžius, kurių turi išmokti jaunuoliai mokykloje. Šiandieną jaunuoliams reikia daug platesnių įgūdžių nei kad kažkada anksčiau, kad galėtų tinkamai dirbti globalizuotoje ekonomikoje. Daugelis dirba tokiuose darbo vietose, kurios iš esmės dar neegzistuoja. Daugeliu reikės pažangių lingvistinių, e, verslininkiškumo, e, tarp kultūrinių įgūdžių, nes technologija taip keičia pasaulį, kaip mes net neįsivaizduojame. Tad gebėjimas toliau mokytis ir, ir atsinaujinti taps esminiai užimtumo veiksniai. Gairės taip pat labai svarbios. E, jaunuoliai susiduria su vis daugiau pasirinkimo mokytis galimybių. Jiems reikia priimti informuotą sprendimą. Ir uh, jiems reikia uh, sukurti geresnės galimybės susipažinti su mokymu ir švietimu ir taip pat um, užimtumo galimybėmis. Mes turime sukurti uh, kokybinės um, orientavimo paslaugas. Ir tai turi daryti atitinkamos darbo rinkos institucijos. Kalbant apie aukštąjį mokslą, kaip žinia, komisija neseniai parengė 2020 m. Europos e, iniciatyvą jaunimui, kuria siekiama, kad švietimas ir mokymas labiau atitiktų jaunuolių poreikius. Dabar mes pradėjome įgyvendinti šios strategijos dalis ir šių metų Vėliau šiais metais komisija ketina pristatyti naują komunikatą dėl e, aukšto mokslo modernizavimo. Mes atsižvelgsime į padarytą pažangą, e, aktualizuojant e, aukštąjį mokslą ir pridarinant prie žinių visuomenės poreikių. Taip pat tai apims ir užimtumo klausimą. Mes nustatysime pagrindinius ateities iššūkius ir suformuluosime savo reakciją. Ir taip pat komisija sustiprins Europos e, platformą dialogui tarp universitetų ir verslo įmonių, siekiant už, e, padidinti studentų užimtumą ir e, jų gebėjimą prisiderinti prie žinių visuomenės poreikių. Taip pat reikia skaidrumo, kaip sekasi dirbti E, aukšto mokslo institucijoms, kad jos galėtų e, stimuliuoti bendradarbiavimą ir konkurenciją, taip pat modernizuotis. Tačiau yra tarptautiniai e, rangavimai, kurie netinkamą, ne, neišsamų vaizdą pateikia apie tai, kaip sekasi universitetams. Ir šiais metais komisija pateiks tikslingumo analizės rezultatus kur, kuria įvertinta e, galimybė sukurti tarptautinę daugia nacionalinę rangavimo sistemą tarp aukšto mokslo institucijų. Tai yra mūsų ateities poreikiai ir dėl to komisija parengė naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo atvarkę. Ir e, tai eina paraleliai su Youth on the Move iniciatyva. Ir tuo siekiama padėti mūsų jaunuoliams. Uh, padidinti savo užimtumo galimybės. Mes turime e, žmonėms suteikti reikiamų įgūdžių įvairovę, kad jie galėtų tinkamai prisidengti prie greitai besikeičiančios visuomenės. Ir mūsų uh, nauji, uh, nauja įgūdžių pa, panorama, jų skills panorama, uh, para, padės įgyti ne tik tų įgūdžių, kuriems šiandieną reikia darbuot, darbdaviams, bet ir kurių reiks ateityje. Uh, Ir šių metų pavasarį komisija pasiūlys naują um, Europos standartų sistemą dėl mokymosi mobilumo ir uh, žmonių paruošimo uh, būti mobiliems žinių visuomenėje. Uh, Toliau ES programos remiančios švietimą, mokymą ir jaunimą, ir tarp jų ir mobilumo programos kaip Erasmusas padės jaunimui gerinti savo galimybę įstegruotis į darbo rinką, įgyjant e, vertingos tarptautinės patirties ir kuriant savo intelektinį suvokimą. Ačiū. Ačiū. Dabar 30 sekundžių kiekvienam. Pone Blinkevičiūtė, ponas e, Zemka ir ponas Papa Nikolau. Pone Blinkevičiūtė. Už jūsų išties išsamų atsakymą. Tačiau noriu dar užduoti papildomą klausimą. ES turi garantuoti visiems piliečiams teisę į kokybišką aukštąjį mokslą tačiau valstybėse narėse yra nemaži skirtumai tarp aukštojo mokslo sistemų jo kainų bei tarp paskolų teikimo studijoms apmokėti didelės paskolų palūkanos siekiant apmokėti už studijas ir nepalankios paskolų grąžinimo sąlygos neretai sulaiko jauną žmogų nuo aukšto mokslo siekimo savo šalyje bei skatina protų nutekėjimą į kitas šalis. ar europos komisija planuoja išleisti rekomendacines gaires dėl priimtiniausių sąlygų studijų paskolų teikimui?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 galbūt didinti finansavimą, kuris yra numatytas jaunimo mainams Europoje. Per pastarosius keliarius metus lėšos numatytos Erasmus ir kitoms programoms yra fiksuotos, nesikeičia ir pakankamai nedidelės. Ačiū pirmininkė. Tiesa, komisarė, kad šis konkretus klausimas patenka į subsidiarumo principą taikymą. Tačiau valstybės narės gauna finansavimą iš ES kad galėtų modernizuoti savo švietimo sistemas. Noriu priminti, jog yra mm, pagal trečiąjį paramos ramsti teikiamas finansavimas. Gal, galėtume, gal galėtų komisija pakomentuoti, kiek efektyviai buvo panaudotos tos lėšos? Komisarė, visų pirma, dėl skirtumų tarp švietimo sistemų, švietimo įstaigų. Taip, būtent dėl to reikalingas skaidrumas, kai eina kalba apie universitetus. Todėl mes atliekame dabar įgyvendinamumo studiją, kurios pagrindu Mes galvosime apie universitetų reitingavimą, e, žemėlapio sudarimą, standartus universitetams, kad studentai turėtų galimybę rinktis pasiremdami informaciją ir kad žinotų, kur gali važiuoti mokytis, ko jie nori mokytis, koks yra universiteto, kuriame jie ketina mokytis standartas. Dabar dėl mokesčių. Taip, jeigu kai yra dideli mokesčiai už mokslą, reikalingos paskolos sąžiningomis, teisingomis sąlygomis. Tačiau, kaip jūs žinote, tai yra valstybių narių atsakomybė. Tačiau mes žinome, Vienas dalykas, dėl ko ekonomistai sutarė, yra tai, kad investicijos į švietimą yra tai, kas duoda ilgalaikių rezultatų, tai yra augimą ir darbo vietų kūrimą. Aš visuomet raginu valstybių narių vyriausybės nemažinti finansavimo aukštą aukštajam mokslui, bendrai e, e, finansų skirtų švietimui. Aš labai sutinku su tuo klausimu, kad nepakanka, pavyzdžiui, lėšų, kurios yra skirtos mobilumui, tai yra subsidijų. Ar... Ir mes per artimiausius mėnesius parengsime studiją, kurią užsakėme Londono ekonomikos mokykloje. Tai yra e, įgyvendinamumo studija, kur mes analizuojame galimybę panaudoti Europos investicijų banko pagalbą ir sukurti europinės uh, studijų paskolas skirtas mobilumui finansuoti. Aš tikiuosi, kad tai suteiks galimybę visiems studentams, ar jie turtingi ar neturtingi, turėti galimybę pasinaudoti tokiamis e, mobilumo finansavimo galimybėmis. Dabar dėl pono Papanikalaus klausimo. Jis kalba apie struktūrinės, struktūrinių fondų lėšas. Strukt... Čia uh, valstybės narės gali pasiremti tomis lėšomis ir kurti savo švietimo infrastruktūrą. Tačiau struktūriniai fondai nėra mano atsakomybės rytis. Aš be abejo susisieksiu su komisaro Han ir išsiaiškinsiu, ar yra kokios nors informacijos, kokiu nors ataskaitų dėl to, kaip tas lėšas panaudojo valstybės narės. Ir iš karto, kai tik gausiu atsakymą, informuosiu Jūs. The... Ačiū komisariai. Dabar mm, klausimas, kurį pateikė ponė Markunaitė Mikolinė, tai yra 18 klausimas, nes valstybių narių moksleivių pasiekimai. Komisarium žodis. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs žinote, kiekviena valstybė narė turi nuspręsti, kaip organizuoti savo švietimo sistemą tai atitinka sutarties 165 straipsnį dėl Europos, tai yra sutartį dėl ES veikimo. Tačiau e, komisija dirba su valstybėmis narėmis, kad paskatintų pakeitimąsi pažangiai praktiką. Kaip yra pasakyta Europos 2020 metų strategijoje, e, dėl Europos ateities labai svarbu yra kurti žinių visuomenę, kuri būtų įtrauki ir labai svarbu, kad švietimo sistemos būtų reformuotos ir modernizuotos, kad jos būtų geriausios lyderius pasaulyje. EPPO e e, PISA tyrimai yra labai svarbi dalis. Ir 2010 m. gruodžio ataskaitos paskelbtos e, rodo, kad vaizdas yra gana įvairus ES valstybėse narėse. Yra kai kuriuose sistemose labai didelio pagerėjimo, tačiau bendrai vertinant reikalinga dar didelė pažanga. Šie rezultatai, aišku, bus labai svarbus indėlis į tolesnį e, komisijos darbą e, tarp komisijos ir valstybių narių europiniai standartai, kurie buvo tarybos patvirtinti 2009 m. gegužę, siekia užtikrinti rašymo, matematikos ir mokslų pasiekimus. Čia vertinama 15 mečių pasiekimai. Aš norėčiau perskaityti dalį PISA įvertinimo ataskaitos, kas yra labai svarbu. Mažai menkus pasiekimus ryti, rašymo srityje, skaitimo srityje procentas sumažėjo iki 20 procentų 2009 metais, tačiau 2010 metų standartas sumažinti 2000 metų dalį iki 20 procentų, kad ji būtų tik 17 procentų, tas standartas neįvykdytas matematikos ir mokslų srityje e, menkų pasiekimų e, moksleivių procentas sumažėjo nuo 2006 metų. Dabar menkų pasiekimų moksleivių e, procentas, tiksliau, mokslo srityje yra mažesnis nei matematikos srityje. Jeigu 2006 metai yra laikomų tvirtų išeities taškų, laiku, tai ES pakankamai gerai daro pažangą siekdama 2020 metų standarto dėl e, menkų pasiekimų. Toliau bendrai vertinant tris disciplinas 25 valstybėse narėse, už kurias turime duomenis, 22,5 procentai 2006 metais turėjo menkus pasiekimus, 2009 metais tas procentas sumažėjo iki 19,6 procentų. Taigi matome, jog e, vidutiniškai ES yra padaryta pažangos. Aišku, komisija analizuos PISA e, rezultatus ir paskelbs savo e, įvertinimus 2011 metais. Praeitų metų lapkritį taryba paragino komisiją ir valstybės narės sutelkti uh, bendras pastangas į šias rytis. Tai yra ūkdymo planų rengimas, motivavimas raštingumui, matematikos, technologijų, mokslo srityje, bazinių įgūdžių stiprinimas ir pagalba besimokantiesiems stiprinant motivaciją ir autonomiškumą, lyčių skirtumai, kai eina kalba apie rezultatus ir požiūrį, taip pat bendras moksleivių kontekstas ir įgūdžių įgyjimas, ryšiai tarp to, taip pat mokytojų rengimas, bendrai mokyklos etosas ir, ir visas įvaizdis. Taryba pakvietė komisiją sukurti aukšto lygio grupę raštingumo klausimams, teminę grupę dėl matematikos, mokslo ir technologijų. Aš ketinu jau nuo vasario pirmos dienos pradėti aukšto lygio darbos, darbo grupės darbą. Ir čia bus remiamasi patirties mainais e, bus skatinamas valstybės narės gerinti pagrindinių įgūdžių suteikimo e, gerinimą, akcentuojant visą gyvenimą trunkant tęsti mokymasi ir 2012 e, metų vidurį komisija paskelbs e, savo ataskaitą. Toliau kalbant apie matematiką, netiksliosius mokslus ir technologijas, darbo grupė jau yra sudaryta, čia dirba nacionaliniai ekspertai, politikos kuriejai, čia vėlgi keičiamasi pažangiaja praktika, mokomasi vieni iš kitų ir ta teminė grupė išskirs e, pagrindinės politikos priemonės ir jas pradės skleisti, kai eina kalba apie menkų pasiekimų turinčius moksleivius nacionalinius nacionaliniu lygmeniu, kalbant apie bazinius įgūdžius. Čia reikia pabrėžti taip pat visą gyvenimą trunkančio gyvenimo e, mokymosi programas, kur prioritetai turi būti e, orientuoti į motivaciją, mokantis matematikos ir tiksliųjų mokslų ir e, didinant raštingumą ir įgūdžius. Sub, yes, Mrs. Um, Mokinatė Mikrinienė, you have the floor. 30 seconds, please. Pone komisarė, už išsamų atsakymą. Uh, Aš norėčiau paklausti, galbūt, kaip čia pasakyti, galbūt yra um, padarytas tyrimas, kodėl kai kuriuose šalyse, kurios galbūt nerodo gerų rezultatų būtent moksleivių tarpe jų pasiekimuose, nuo ko tai priklauso. Ar tai yra finansiniai dalykai, ar tai yra struktūriniai dalykai. Uh, Ir um, kitas dalykas, kaip, ką, ką Jūs galvojate apie pradinį mokymą, nes šis tyrimas buvo darytas e, su vyresnių klasių moksleiviais, o kalbant apie na, dar jaunesnius žmonės, kurie, žodžiu, ketina, ketina tęsti toliau mokslus. And Commissioner, could you keep your reply as brief as possible? We're running very, very late now. Komisarė, labai vėluojame, tai prašom atsakinėti labai trumpai. Aš jums detalius duomenis paduosiu, e, suteiksiu, mes turime duomenų apie valstybės narės, mes jų neanalizavome ir mes neketiname analizuoti, tai yra mūsų darbas, kodėl kai kurios valstybės. Uh, turi geresnius rezultatus nei kitos. Mes keičiamės geriausią praktiką ir man labai malonu pastebėti, kad kai kurios šalis, kurios e, vadovavosi geriausią praktiką, nuo 2006 metų padarė nemažą pažangą daugelįje e, sričių. Kalbant apie pradinį mokymą, dėje mes e, neturime panašių tyrimų kaip PISA tyrimas. E, tokio tiesiog nėra. Thank you for being so brief. Thank you, Commissioner. And uh, now we move to questions to Mrs. Cruz. Dabar pereisime prie ponios Cruz klausimų. Um, as I've just said, we're running extremely late now. We're supposed to... Ir uh, mes turime baigti po šešių minučių ir labai vėluojame, o dar yra dviejų komisarų klausimai. Taigi, pon, ponas Papa Nikolau ir ponas Eilvod ir ponas Krauli uždavė klausimus poniai Krus ir taip pat ponas Poselt uždavė ir ponas Higgins uždavė klausimus ponui Kelas, o atsiprašau kitų kolegų, kad jie negalės pasakyti. Taigi, ponia Krus, pradėsime nuo klausimo ponui Papa Nikolau, e, pono Papa Nikolaus klausimą ir prašysiu komisarų kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Mrs. Cruz, you have the floor. Thank you, Mr. President. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, komisijos komunikatas apie 2020 m. Europą ir skaitmeninę darbotvarkę Europai nustatė tikslą, kad E, iki 2013 metų e, pagrindinė programa pasiektų visus europiečius ir iki 2020 metų e, visi europiečiai galėtų naudotis daug greitesnių internetu. Nes dabar apie 50 procentų europiečių naudojasi internetu ir mes žinome, kad labai smarkiai yra susikoncentravę tinklai aukšto tankumo zonose, o kai kurie regionai nuo to labai smarkiai atsilieka. E, tai gali neigiamai takoti švietimo sistemas bei e, informacijos bei komunikacijos technologijų E, integravimą. Ir pas, e, paskutiniai Europos duomenys sako, kad tik 67 procentai mokyklų e, turi prieigą prie interneto ir tai labai didina skirtumus tarp valstybių narių ir tarp tankiai ir netankiai apgyvendintų vietovių. Norint išvengti rizikos. Komisija priėmė e, paketą, e, kuriuo siekiama pasiekti mūsų nustatytus tikslus ir sumažinti e, kaštus visoje Europos e, teritorijoje, tinkamai užtikrinti koordinavimą ir sumažinti e, skirtumus tarp regionų. Ir E, taip pat stengiamasi įtraukti regionus pasitelkiant ES sanglaudos politiką. Komisijos komunikatas apie e, Europos e, ekonomikos atgyvinimo planą taip pat numatė 360 milijonų eurų sumą iš žemės ūkio ir kaimo plėtros fondų e, kaimo vietovėms, kad e, greita eigės programos pasiektų e, kaimo vietovės, taip pat ir plačiai juos šiai tinklai. Taip pat reikia paminėti, kad 2011 metais komisija pateiks savo pasiūlymą. Kitas e, e, skaitmeninės darbo atvarkės ramstis e, yra skirtas skaitmeniniams įgūdžiams. Čia mes siūlome, kad skaitmeninis raštingumas ir kompetencija būtų prioritetas Europos socialinėme fonde. Ir kad skaitmeninė kompetencija būtų įvertinta kaip svarbus veiksnys užtikrinant euro skaidrumą, Europos skaidrumą. E, mūsų, mes sutinkame, kad be tinkamos, tinkamų investicijų kai kurie regionai gali atsilikti. Pastarieji Europos e, sąjungos duomenys, e, surinkti 2006 metais, parodė, kad tik tai 67 7 procentai mokyklų turėjo plačiai juosti internetą ir dideliai skirtumai yra tarp tankiai ir netankiai apgyvendintų vietovių. Buvo atliktas tyrimas tarp mokyklų e, ir šių metų pabaigoje bus pateikti rezultatai. Ačiū. Ponas Papa Nikolau, 30 sekundžių. Dėkoju komisarė už tokį išsamų atsakymą. Norėčiau papildyti ir pasakyti štai ką. Kalbame apie 2020 Europą, tai yra mūsų strategija. Tai yra tikra e, skaitmeninė rinka, kuri būtų atvira taip pat ir šeimoms, kad e, būtų numatomas nuolatinės atsverimo galimybės ir panašiai. Aš labai daug galvoju e, apie įvairius komitetus, ypatingai apie e, E, turas ir tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad ta strategija taptų realybę. Kaip padaryti taip, kad tą sistemą iš tiesų įdėktumėm. Kaip regionams tarpusavį reikėtų koordinuotis, kas iki šiol buvo padaryta, ką dar liko padaryti. Taip, ponė komisarė, prašom. Pirmininkė, atsakymas yra taip. Pirmininkas, puiku, labai ačiū. Dabar pereitame prie Aylward klausimų dėl 1160 dingusių vaikų e, karštosios telefoninės linijos komisarė. Pirmininkė, komisija pritarė gerbiamo parlamentaro nuomoniai, kad 116 dingusių vaikų karštosios telefoninės linijos kūrimui reikalinga papildomos pastangos valstybėse narėse. Čia reikia peržiūrėti telekomo taisyklės, aš čia ypač kalbėčiau apie 27 straipsnį visuotinių paslaugų direktyvos, kur valstybės narės reikalaujamos dėti visas pastangas, užtikrinant, kad um, piliečiams būtų užtikrinta prieiga prie karštojų, karštųjų telefoninių linijų, kuomet yra dingusių dingusių vaikų atvejai. Čia komisija stebi atidžiai ir padeda valstybėms narėms, kai yra perkeliama ši nuostata į nacionalinę teisę. Tas turi būti padaryta iki 2011 metų gegužės 25 dienos. Praeitų metų lapkričio 17 dieną komisija patvirtino komunikatą dėl 116.000 mm, telefoninės karštosios linijos. Komisija dar dar kartą pakartojo raginimą valstybėms narėms įgyvendinti karštosios linijos dėl dingusių vaikų įgyvendinimą, kad iš tikrųjų ta paslauga būtų garantuota visoje ES. Tai būtų praktinė, kad būtų suteikta praktinė pagalba valstybėms narėms, komisija pabrėžė, kokie, išryškino, kokia yra pažangioji praktika, kokios yra problemos, kokia yra susijusi kaina, taip pat ir telekomo e, paslaugų srityje susisėtina su viena 116 telefoninė linija. Čia komisija taip pat parengė ir visą eilę bendrų standartų, kurie garantuotų aukštos kokybės paslaugos visoje ES tam, kad tėvai ir vaikai galėtų pasikliauti saugių paslaugų teikimu bet kokiu atveju. Čia eina kalba, aišku, ne vien tik tai apie elektroninius klausimus, už kuriuos aš esu atsakinga, tačiau um, ponė Redin koordinuoja šios klausimus. Mr. Elwood. Panas Elvurtų užduos papildomą klausimą. Uh, Komisarė, anksčiau jūs uh, sakėte, kad kom, uh, išlaidos ir informacijos nebuvimas yra kai kurioms valstybėms narėms didelės kliūtis. Ką jūs ketinate daryti šioms kliūtims naikinti ir uh, kaip jūs. Uh, E, įgyvendinsite e, šią telefono liniją visose valstybėse narėse ir kad ji pradėtų veikti visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Be abejo, mes darysime, ką galime. kad ta linija pradėtų veikti ir pasiteisintų. Ir be abejo, kaštai yra viena iš e, kliūčių, tačiau esmė, problemos esmė yra ne pati linija, o e, vėlesni veiksmai. Pati linija savaime nėra klausimas, ties kurio turėtume koncentruotis. Tolesni veiksmai yra esmė ir mes padedame valstybėms narėms įgyvendinant uh, E, įdėgiant šią liniją ir e, užtikriname, kad e, jie imtųsi iniciatyvos dėl nacionalinių teisės aktų. Tačiau, aišku, šiandieną krizės akivaizdoje valstybėms narėms yra dar sunkiau rasti būdų įdėkti šią liniją ir finansuoti tolesnius veiksmus. ir kai kurios šių organizacijų gavo Europos e, fondų lėšas, tačiau e, šios lėšos neskirtos e, padengti visas eksploatacinės išlaidas. Jais siekiame toliau dėkti per įvairius projektus 116 paslaugas. Nacionalinės vyriausybės turėtų rasti e, lėšų biudžete ir kurti e, kolektyvinę socialinę atsakomybę ir įgyvendinti tai, ko mes visi labai trokštame. Ačiū. Ačiū ir poniai Redinku šios e, atsidavimą. Dabar periname prie pono Kelas klausimus prie ponų kelio suteiktus klaus, klaus, užduotus klausimus. Ir pirmasis pono posal dėl Alpių geležinkelio magistralės. Ponas Kelas pakeis komisarę. Ir kitą klausimą e, paimsime pono Higgins. Ir labai atsiprašau kitų kalbėtojų. Taigi ponas Kelas. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pervažiavimas per Alpes yra sudėtingas klausimas, nors situacija gal nėra labai prasta dabar. Nežiūrint finansinių tam tikrų aspektų, Brenner tunelis ir e, tos ašys po truputėlį statomos, darbai vyksta. Ir čia buvo numatytas biudžetas maždaug vieno milijardo. E, visų pirma, buvo Austrijos vyriausybė vyriausybės komisija sudaryta 2010 m. lapkričio 19 d. bet koks koordina, koordinavo šios darbus. Austrija ir Italija patvirtino sutarimą dėl e, Brennerio e, tunelio, e, kad bendra kaina bus 8 milijardai eurų ir e, didžioji dalis darbų turi būti padaryti iki 2011 e, metų. Jau Italija patvirtino visus e, sprendimus, kad bus kaštai padengti per visą statybos laikotarpį. Ir galima jau pa pažymėti pažangą dėl prieigos kelių į šią vietą statymo, tvarkymo ir kalbant apie pietinę ašį. Tinsapona Gardena atkarpa jau irgi juda į priekį, Austrijos daly taip pat. Ir per slėnį ta atkarpa turėtų būti užbaigta iki 2013 metų, gal netgi anksčiau. Toliau per sieną jungtis tarp Austrijos ir Vokietijos, čia pirminis tikslas, tikslas buvo 2012 metai pabaiga, vėliaus e, panašu, kad nebus tai padaryta iš Vokietijos pusės, darbai neprasidės iki 2012 metų e, pra, dar ir jie dar be to truks trejus metus. 2010 metais buvo paskeltas investicijų įvertinimas, kuriame yra yra pas, įvertinta pažanga, kalbant apie Miuncheno ir Austrijos sienos tą atkarpą, kuri turi būti pagerinta ir visos kryškelės turi būti sutvarkytos. Taip pat yra Austrijos ir Vokietijos tarpusavio supratimo memorandumas dėl tų atkarpų tvarkymo ir darbų planavimo procesas turi prasidėti. Ačiū. Thank you. And Mr. Posselt and then Mr. Chuntis. Ačiū, ponas Poselt. Komisar, bet zweite teil der Frage ist noch nicht beantwortet. Labai ačiū už tokį gerą atsakymą į klausimą, tačiau į antrą e, dalį neatsakėte. E, linija būtų tarp Müncheno, Mildorfo, Frelasings, Salzburgo. E, Paryžius, Budapeštas įeina į šitą uh, linija ir taip pat e, chemijos trikampis, kuris turėtų būti numatyta šioje linijoje, galbūt netgi Rosenheimo liniją paliekant nuo šalyje. Nereikėtų taip pat palikti nuo šalyje ir Innsbruko. Tikiuosi, kad komisija savo kitose artimiausiose finansinėse perspektyvose numatys pakankamai lėšų šioms, e, šiems sujungimams tarptautiniams. Ponas Čiutas. E, ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Labai gražu viskas, kas vyksta Alpėse, tačiau Graikijoje dėja mažinamos lėšos ir dėl to Graikija dar labiau nutolsta nuo Balkanų ir nuo ES tinklo. Graikija, kaip sako komisija, įsiskolinusi Bet tai kaip čia dabar galima pateisinti e, Graikijos atskirimą nuo tinklų? Ar čia dėl to, kad Graikijos geležinkeliai įsiskolinę, tai dabar automatiškai nukirsime visas infrastruktūras tarp Graikijos ir kitų ES infrastruktūrų? Graikija neįeina į Alpių regioną, bet nieko čia tokio. Dėl Graikijos aš gal negalėsiu atsakyti Negavau kol kas informacijos dėl tokių problemų. Dabar dėl Müncheno, Mildorfo, Freilasingo, Salzburgo geležinkelio numeris 17 darbai vyksta. Pirminiai darbai prasidėjo 2007 metais, kai kurie darbai yra jau užbaigti. 2010 balandžio 19 darbai dėl dvipusio upės Mildorf kirtimo prasidėjo yra finansuojami iš Vokietijos gaivinimo plano lėšų, bendrai tai yra 11,7 milijono eurų. Taigi darbai vyksta. Mes nelaikome, kad E, tai būtų kažkokia rimta problema dabar šiuo metu. Ačiū. Dabar 23 ir paskutinis klausimas, pono Higgins klausimas, žinučių rašymas vairuojant. Mm, Panas Kalas, prašom jums žodis. <coughs> Ačiū pirmininkė. Dėkoju mm, gerbiamam parlamentarui komisija pritarė gerbiamo parlamentaro pozicijai, kad e, žinučių rašymas telefonu vairuojant yra labai pavojinga veikla, kaip ir bet kokia šalutinė veikla. Ir komisija yra paskelbusi ataskaitą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo vairuojant. Ši ataskaita yra paskelbta Europos kelių saugumo interneto svetainė, tačiau kalbant apie statistiką dėl avarijų, kurią sukelia tokia praktika, neturime. Bendrai yra žinučių. Uh, uh, Nėra ES teisės aktų, kurie draustų konkrečiai žinučių rašymą, elektroninių laiškų rašymą ar naršymą internete vairuojant. Tačiau e, aišku, kad vairuoto dėmesys turi būti suteltas tik į vairavimą. Todėl, atsižvelgiant į tokią situaciją, komisija neketina įvesti dar papildomo europinio sluoksnio teis, teisės akto, kuris reglamentuotų žinučių rašymą vairuojant transporto priemonę, nes mes tikimės, kad valstybės narės tinkamai pačios išspręšios klausimus. Ačiū, panas Higgins ir po to panas Keli. Gormakas, Uktaran, Agastadžymo, Oram, Fui, Fragra, Furmi, on Commissioner Karas. Ačiū. E, ačiū pirmininkė ir nusivyliau išgirdęs e, komisaro atsakymą. Labai svarbu, kad valstybės narės tarpusavė bendratarbiautų ir susitartų. Turime sumažinti uh, E, mirtingumą ir e, sužalojimų skaičių keliuose. Ir naujosios technologijos šiuo metu blaško e, vairuotojus, nes jie rašo trumpasias žinutės. Ar valstybėse narėse yra skirtingos taisyklės? Man labai nemalonu išgirsti, kad komisaras iš jo klausimų daugiau mums negali atsakyti. Ačiū. E, pirmininkė, aš norėčiau e, prisijungti prie kolegos Higginso. Ir man nerima kelia tai, kad komisija neparodė entuzijazmo, norint užtikrinti, kad visoje ES būtų e, ta, laikomasi geriausios praktikos. Reikia bent jau pasistengti paraginti daugiau valstybių narių įvesti tas pačias taisyklės ir užtikrinti, kad jos būtų gyvendintos ES, norint užtikrinti e, saugumą keliuose ir gyvybių išsaugojimą. Na ir ponia Ajala dar paprašė žodžio 30 sekundžių. Pone pirmininkė, aš norėjau pasakyti tik tiek, kad esu pranešėję šiuo klausimu galimybė, kad taryba pateiks pasiūlymą šiuo klausimu arba surašys kažkokius tai pažeidimus į sąrašą, e, yra. Deja, teisinis pagrindas pasikeitė, nes anksčiau tą teisinį pagrindą buvo būtina turėti tam, kad galėtumėm sutartį iki galo. Nei Airija, nei Junktinė karalystė į tai į, į, tarp, e, iškrinta iš bendro konteksto ir tikimės, kad dabar jos atsisakys optikauti ir e, tink in pasirinks. Pone Kelas, labai ačiū. Kelių saugos veiksmų planas ir jo įgyvendinimas komisijai buvo labai svarbus prioritetas ir tikrai buvo padaryta didžiulė pažanga ir smarkiai sumažėjo nelaimingos tikimų skaičius Europoje. Ir mano šalyje 80-mečio e, pabaigoje e, buvo 400 mirčių kelyje, praėjusiais metais jau tik 78. Taigi matome, E, atsižvelgiant dar į tai, kad dešimčia kartų padaugėjo automobilių. Taip, šis klausimas svarbu ir labai dėkoju Majala Sander už tai, kad e, prisiminėte, jog reikia tarp valstybinių mastų įgyvendinti e, eismo taisyklės, nes tai tikrai labai pagerintų e, saugą keliuose. Taryba prieėmė šitą paketą gruodžio mėnesį ir mes šitą sprendimą įgyvendinsime. Aš nemanau, kad teisės aktų skaičiaus didinimas Europos lygmenių e, yra vienintelė panacėja, kuri padėtų išspręsti šias problemas e, Visi kritikuoja, kad ir taip tų teisės aktų Europos lygmenių yra per daug. Ir valstybėse narėse e, visuomenės nuomonė e, tikrai kelia nerimą. Ir e, įgyvendinus tarp valstybinių mastų eismo taisyklės, tai sukurs Europos erdvę. Labai dėkoju. Baigiame savo sesiją ir rytoj pradėsime darbą 9 ryto. Ačiū.